buvo nutraukta, man nepatinka irgi, kad taip reikia daryti. Aš tikėjausi. Mm, taip pat už, pradėjus eiti šias komisarės atsakingos už lyčių lygybę pareigas, tikėjausi didesnės pažangos, tačiau turime atsižvelgti į platesnį kontekstą, kuriame gyvename. Kai kas sakė, kad ši era yra nerimo era. Mes matome daug neiškumo, uh, daug nervingumo visuomenėje ir tokioje atmosferoje žmonės linkę sugrįžti prie senų tradicijų ir to, kas pasitvirtino bėgant laikui, kas pasiteisino ir veikia, kas jiems pažįstama. Taigi, šis laikotarpis nėra labai palankus naujoms tendencijoms ir naujoms joms koncepcijoms įsigalėti. Ir todėl mes kalbėjome apie rezultatus ir, ir tai, kad pažanga yra nedidelė, bet aš noriu paminėti, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl ta pažanga tokia lėta. Ir pavyzdžiui, neseniai viena vyriausybė kurioje nebuvo nei vienos moters, būtent Vengrijos e, vyriausybė ir dabar ponė Blinkevičiūtė paminėjo, kad Lietuvoje taip pat nėra vyriausybėje moterų. Ir moteris tose šalise e, netrodo, kad pernelyg jaudintųsi, dėl to reakcija nėra labai išreikšta. Ir manau, kad e, būtent žmonės valstybėse narėse turi išsakyti, ką mano apie tokią neligybę. Mm, kad, pavyzdžiui, jų vyriausybėje nėra nei vienos moters. Ir turime pasitikėti žmonėmis, turime tikėti, kad jie pasakys, kaip nori gyventi. Aš visada buvau prieš tai, kad reikia reguliuoti uh, nurodinėti žmonėms, kaip derinti savo vaidmenis. Todėl džiaugiausi tą e, darbo ir asmeninio gyvenimo iniciatyva, kuri suteikia galimybę rinktis ir suderinti darbą ir e, šeimos gyvenimą mm, tiek moteriams, tiek vyrams. Man atrodo, kad šiuo keliu Europa turėtų eiti, e, suteikti galimybę rinktis ir e, užtikrinti lygybę, bet tuo pat metu netoleruoti diskriminacijos. Ir toliau taikyti tą išmanę, protingą politiką, reglamentuoti ten, kur reikia ir leisti rinktis kur galima. Taip pat vykdyti įvairias kampanijas, informuotumo, mokymus ir taip toliau. Toliau dėl pono Jureko. Uh, pasisakymo. Labai gerai žinau, ką pasakiau apie Istanbulo konvenciją ir e, pagarbą suverenioms valstybėms ir jų teisį ratifikuoti ar neratifikuoti šios konvencijos. Noriu dar sėki pakartoti, kad ir toliau aiškinsiu ir tuos, stengsiuosi išaiškinti tuos nesusipratimus susijusius su, Istanbul, su Stambulo konvencijos interpretavimu. Labai svarbu suprasti, kas yra ir kas nėra ta konvencija. Pirmininkė, norėjau kalbėti trumpai, bet man nepavyko. Dėkoju. Well Tikrai neblogai susidorojate su užduotimi. Labai ačiū Jums už atsakymus. Uh, Ačiū, kad atvykote pas mus šį vakarą. Sulaukėme dviejų pasiūlymų dėl rezoliucijų. Viena iš moterų teisų komiteto, kitas pasiūlymas parengtas SEKR frakcijos. Balsuosime rytoj. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra e, atsakymas į klausimą komisijai kovos su moterų e, vėžiniais susirgymais ir susijusiomis lygomis e, politikos sunkumai ir strategijos. Pone Ajuto yra autorė, prašom žodis jums penkioms minutėms. Dėkoju, pirmininkė, kolegos, komisijos nary. Kiekvieną dieną tūkstančiai moterų e, susiduria su mūsų amžiaus rykšte vėžiu, taip pat jos turi rūpinti savo uh, E, šeimomis ir e, dirbti toliau. Mes norėtume, kad e, atsirastų daugiau galimybių pasitikrinti prevencinę tvarką taip pat, kad užtikdas būtų geresnis gydimas. Pagal statistiką ES vienas iš trijų europiečių susirga vėžiu ir labai didelis procentas moterų susirga vėžių ir miršta 90 tūkstančių e, moterų krūties vėžių susirga. E, deja, vaikai taip pat kenčia nuo vėžio. E, moteris susirgusios krūties ar gimdos vėžių taip pat e, netenka tam tikrų savo kūno dalių, kurios apibrėžia jų kaip e, moterų tapatybę. Taip pat e, daugiau negu 80 procentų moterų susirgusių e, krūties vėžių išgyvena ir taip pat reikia galvoti apie tas moteris, apie jų apsaugą, apie jų šeimas. E, kai susirga tos moteris, jų gyvenimas tikrai iš esmės pasikeičia, nes e, taikomas agresyvus gydimas, radioterapija, chemoterapija, e, chirurginės intervencijos atliekamos. Ir fiziškai moterys e, kenčia, nes atliekama e, mastektomija, histerektomija, bet taip pat tai e, turi ir labai rimtų psichologinių pasiekmių. Norėjau paklausti, ar komisija neketina įdėkti sveikatos apsaugos politikos priemonių, kurios apimtų platesnius sektorius. Aš noriu paminėti keletą svarbiausių dalykų. Prevencija, patikros ir galimybę gauti gydimą. E, didelis mirtingumo procentas susirgus vėžių vis tik tai yra. Ir taip yra dėl to, kad vėžys nustatomas jau tada, kai yra pažengęs ir gydimas nebėra veiksmingas ankstyvas diagnozavimas reiškia, kad daugiau žmonių gali būti išgydyti, reikia užtikrinti daugiau galimybių pasitikrinimo ir kalbant ekono, iš ekonomijos pozicijų, reikia kaip galima e, platesnės galimybės patikrinimo e, užtikrinti, nes dažnai žinome, kad vizitai pas gydytojus yra brangus, ilgi e, laukimo sąrašai, reikia ilgai laukti. Kitas dalykas - moterų lygų gydimas konkretus minėjau e, krūties vėžį, dar galima paminėti gimtos e, vėžį, tai yra susijęs su moterų tapatybė. Tai yra organai, kūno dalys, kurios neatskiriamos yra nuo e, moters tapatybės ir į tuos dalykus taip pat reikia atsižvelgti. Dar paskutinis dalykas - psichologinis aspektas reikia pakankamai paramos moteriams. Jeigu uh, moters kūnas kenčia nuo lygos ir atliekama chirurginė intervencija, amputuojamos yra tam tikros kūno dalys, tai labai dažnai paveikia psichiką ir reikia psichologinės pagalbos, kuri būtų teikiama po chirurginių operacijų, po gydimo apskritai nes moteriams dažnai kur kas sunkiau e, atlikti mo, motinų žmonų pareigas, kurios susirgus nesibaigia. Ir aš norėčiau prašyti komisijos parengti Europinę e, politiką skirtą visoms valstybėms narėms, e, kurios, e, kurie pimtų patikros programas, reikia daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir sveikatos apsaugos sistemas. Dėkoju, ponė Ajuto, dabar norėčiau pakviesti komisijos narį Andriukaitį sureaguoti. Pirmininkė, dėkoju, gerbiami nariai Trys labai išsamus klausimai ir platus pateikti. Jums leidus, aš norėčiau kalbėti šiek tiek ilgiau nei tris minutės, nes e, tikrai kalbame labai svarbius dalykus. Pirmiausiai noriu padėkoti parlamentui ir poniai Ajuto, gerbiama Danielo, labai ačiū, kad paminėjote tokį svarbų klausimą moterų teisų komiteto e, ir lyčių lygybės vardu. Vėžys, statistika yra baisi. E, Europoje antra pagal e, e, mirštamumą e, priežastis ir antra mirties priežastis yra. Bet reikia kalbėti ne tik apie statistiką, nuo vėžio kenčia mūsų šeimos, bendruomenės, ekonomika, sveikatos apsaugos sistemos ir panašiai. Uh, 2018 metais pirmų. 80 metais, atsiprašo, komisijos narys buvo patvirtinta pirmoji programa, dabar atsirado naujų iniciatyvų, veiksmingesnės prevencijos, informatumo kampanijos, taip pat atsirado geresnio gydimo galimybių ir aš norėčiau su pasidžiavimu pasakyti, kad mes daug ką pasiekėme. Europą yra gyvendami nacionaliniai kovos su vėžiu planai, pavyzdžiui, taip pat ir kitų priemonių. Ir tai yra konkretus mūsų pasiekimai. Dar pateiksiu keletą pavyzdžių vėliau, atsakydamas į kitus klausimus. Dabar antrasis klausimas. ES strategija ES lygmenį. Norėčiau akcentuoti, kad komisija ir valstybės narės jau e, dirba, kad sustiprintų nacionalinius vėžio prevencijos planus ir kad e, moteris ir kiti susirgę galėtų naudotis kokybiškomis programomis. E, galvojama apie visą ciklą. Pirmiausia, galvojama apie vėžį sukeliančius veiksnius, taip pat apie būtinybę, kaip galima anksčiau diagnozuoti e, vėžio atvejus, taip pat e, apie gydimą nuo vėžio. 17 metais E, buvo įvesta plati kontrolės sistema, kuri apima rekomendacijas e, dėl patikros ir siekiama e, pagerinti kokybę, padėti žmonėms išgyvenusiems po vėžio, taip pat numatyti reabilitavimo priemonės E, krūties vėžio atvejais taip pat yra numatytas visas, visi etapai nuo lygos diagnozavimo iki gydymo. Europos vėžio informacijos sistema veikia ir naudojami duomenys, kurie leidžia analizuoti atvejus, mirtingumą ir išgyvenimą. Taip pat labai svarbus yra vakcinavimas, ypač nuo e, hepatito B ir žmogaus papilomos viruso, e, nes tai e, susijęs su gimtos kaklelių vėžiu. Norėčiau, kad jūs aktyviai taip pat pasisakytumėte už vakcinas, nes tai yra vėžio prevencija. Norėčiau pasakyti, kad patvirtinus tarybos rekomendacijas dėl patikros dėl vėžio pagerėjo e, nacionalinių programų gyvenimas, tikinant e, dėl krūties ir gimtos kaklelio vėžio. 25 valstybės narės turi dabar tokias programas, suteikia, kad visos dirbtų kartu, visos turėtų panašias programas. Pradėjome nuo uh, 18-17 e, šalių prieš 10 metų. Europos Sąjungos proporcija nuo 54 iki 58 e, procentų padidėjo tų moterų, kurios patikrinamos dėl e, vėžio. Taip pat reikia skatinti žmonės tikrintis. Nuo 54 iki 60 procentų moterų patikrinamos dėl gimtos kaklelio e, vėžio. Dėl to išgyvenimo taip pat e, lygis padidėjo, pagerėjo, nes anksčiau yra nustatomas vėžys tų dviejų tipų. Aš norėčiau e, pasakyti, kad Europos komisijos iniciatyva dėl vėžio krūties vėžio apima visą ciklą nuo patikros e, iki e, globos e, gyvenimo pabaigoje. Ir siekiama taip pat užtikrinti kokybę, tikrinant dėl gimdos kaklelio vėžio ir yra gairės atnaujintos. Bet dabar visus tos dokumentus reikia paversti praktiką, reikia įgyvendinti viską valstybėse narėse ir mes dirbame daug, kad paragintume valstybės narės įgyvendinti šias programas vietoje, nes tai iš tiesų pakeistų, pagerintų situaciją vietoje. Ir uh, E, taip pat yra e, kiti elementai susiję su neužkrečiamomis lygomis. Mes turime siekti užpilti visas spragas. Ir valstybės narės turi e, taip pat panaudoti žinias ir ES finansinės priemonės, taip pat sveikatos apsaugos ES programa turėtų būti geriau įgyvendinta. E, horizontas, e, taip pat ga, programa horizonto gali būti panaudota e, plėtojant mokslinius tyrimus. Ir taip pat galima pagalvoti apie ryšį tarp mokslinio atradimų ir vaikų susirgymų prevencijos. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad E, prevencija būtų veiksminga, nes prevencija visuomet yra geriau negu gydimas, bet kaip tą užtikrinti dalyką. Komisija dirba toliau su valstybėmis narėmis, taip pat tarptautinė e, vėžio tyrimų organizacija. E, reguliariai mes atnaujiname informaciją Europos vėžio kodekso. Tai yra labai svarbi priemonė. Ir uh, rizikos veiksnius, pavyzdžiui, e, rūkimą, e, alkoholio vartojimą ir mes siunčiame labai e, stiprius signalus per tą kodeksą. Ten akcentuojama patikra pirmiausia nuo, dėl krūties, gimdos aklelio vėžio ir vakcinavimą nuo hepatito B ir uh, žmogaus papilomos e, viruso ir reikia dabar, kad mes kleistume informaciją apie tai, kaip būtų galima sumažinti vėžio riziką. Ir aš raginu valstybės narės dirbti daugiau, reikia bendradarbiauti, reikia renkti informatumo kampanijas, reikia kalbėti apie tai, kokios egzistuoja patikros programos ir panaudoti viešasias erdves. Aš mačiau puikių pavyzdžių, skrisdamas iš Briuselio į Lenkiją. Uh, uh, lėktuve Lenkijos oro bendrovės e, skrydžio palidovė informavo pilietes, e, su, pažindino ją su galimybėmis pasitikrinti dėl krūties vėžio. Taigi puikus pavyzdys, reikia daugiau tokių pavyzdžių. Artėjant e, rinkimams į parlamentą turime kalbėti apie tai, tas klausimas turi būti aktualus mūsų darbo tvarkėje. Mes pasiekėme pažangos, bet turime siekti daugiau, reikia mokslinių tyrimų inovacijų, gernant gydimą, taip pat pagerinant e, vėžio, žmonių kenčiančių nuo vėžio gyvenimo kokybę. E, taip pat reikia e, skatinti sveiką gyvenseną, nes tai yra vienas iš esminių dalykų. Reikia šiaip integruoto požiūrio kovojant su vėžiu. Aš norėčiau dar kartą padėkoti uh, Europos parlamento nariams ir specialiam manifestui, kuris e, yra skirtas e, vėžio prevencija. Aš tikiuosi, kad mes tokiu būdu galėsime tikrai labai daug pasiekti. Ačiū komisijos nariu už labai išsamo atsakymą. Norėčiau paprašyti kolegų neviršyti kalbėjimo laiko, todėl kad diskusijos ir taip užsitęsė labai ilgai. Dabar suteiksiu žodį poniai Petir. Pone komisijos nariai, ponios ir ponai, ar nesiaubas faktas, kad e, ketvirtadalis visų e, mirties atvejų sukeliami vėžio? E, Kroatija yra jauniausia ES narė ir šalia Vengrijos ji yra viena iš dešimties valstybių, kuriuose fiksuojami didžiausi mirštamumo skaičiai nuo vėžio. 2018 metais e, fiksuoti 2 milijonai naujų e, vėžinio susirgymo atvejų. Tas pats mokslinis tyrimas e, parodė, kad Belgija, Luksemburgas, Niderlandai yra valstybės, kuriuose daugiausia moterų diagnozuojamas krūties vėžys. Moterys e, ypatingai didelę riziką patiria susirgti e, krūties vėžių. Labai svarbu um, patikra, diagnostika ir jų užtikrinimas ypač kaimo vietovių žmonėms. Taip pat būtina taikyti tinkamą terapiją. Turime sutelkti bendras pajėgas, turime būti nuoseklus, dirbti ES lygmeniu. Taip pat būtina pasinaudoti ES teikiamą finansinę paramą ir nepamiršti to, kad valstybių narių rankose yra ši sritis. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Pone Barsan. Zahvaliti. Ačiū. Pane pirmininkė, noriu padėkoti mūsų pranešėjai už puikią rezoliuciją. Ši tema labai svarbi ir ją turime kalbėti. Kasmet maždaug milijonas žmonių e, miršta nuo vėžių, ketvirtadalis visų mirties atvejų susijęs su vėžiu. Pavyzdžiui, krūtis Krūties vėžių sargančios moterys, net 80 atvejų galėtų išgyventi laiku diagnozavus. E, tačiau būtų galima ir kitose srityse pasiekti daugiau gerų rezultatų, jei būtų laiku diagnozuojama ir taikoma tinkama terapija. Tuo pačiu būtina užtikrinti e, visoms moterims prieigą prie gydimo ir užtikrinti ankstyvą diagnostiką. Labai svarbi ir parama po išgyjimo. Pavyzdžiui, krūties vėžių susirgusioms moterims jau pasveikus gali būti labai sunku, psichologiškai sunku grįžti į darbą arba į mokslus. Labai e, sudėtinga išlaikyti reprodukcinę sveikatą po patirtos e, terapijos. Turime sutelkti paėgas, e, atsižvelgti naujausius mokslinius tyrimus ir rezoliucijos pakeitimuose taip pat akcentuojama, kad reikia e, daugiau mokslinių tyrimų šioje srityje. Juo labiau, kad yra pastebėta, kad centrinės ir rytų Europos statistika skiriasi nuo ES vidurkio. Todėl ES komisija galėtų reaguoti į šiuos skaičius. Ir uh, stengtis imtis priemonių, kad netiek daug moterų mirtų nuo gimdos ar gimdos kaklelio vėžio. Labai svarbu užtikrinti kokybišką gydimą. Taip pat būtina ir parama susirgusiųjų vėžių šeimoms. Ir pagaliau neužtenka tik pažadų. Reikia ne tik žadėti, tačiau ir veikti. Dėk... Pone Žintnatniecka. Neslovens. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Slovakijoje kasmet 30 tūkstančių naujų vėžio atvejų diagnozuojama. Tai yra viena mirtiniausių lygų, tačiau nepaisant to, dabar nežinome, kiek tiksliai žmonių e, yra nustatomas vėžys. Pastaraisiais metais E, Slovakijoje nėra tinkamai funkcionuojančio onkologinio nacionalinio registro. Šią situaciją reikia keisti, reikia ir toliau jau šiemet rinkti, pradėti vėl rinkti duomenis. E, Daug e, gydytojų ir pacientų organizacijų veiklos dėka dabar pradėta patikra dėl storosios žarnos, krūties ir gimdos kaklelio vėžio Slovakijos moteris dažniausiai kenčia nuo krūties vėžio. Deja, dauguma atvejų diagnozuojama vėlai. Kasmet 300 moterų vidutiniškai miršta be reikalo. Aš džiaugiuosi, kad dabar bus pradėti taikyti patikros tyrimai, taip pat e, bus tikrinami rezultatai mamografijos padaliniuose. Labai svarbu, kad patikrinimai būtų atlikti tinkamai ir kad būtų paneigtas tas mitas, kad mamografija yra e, žalinga. Tokiu būdu galima anksti aptikti krūties vėžį. E, patikros tyrimai užtrunka tik tai septynias minutės, bet gali išgelbėti moters gyvenimą. Taip pat noriu kreiptis į visas moteris, kad jos nebijotų ir e, tikrintusi sveikatą. Ačiū. Dabar dviem su pusę minutėm žodis poniai Vernik. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė Andriukaitį, ponios ir ponai. Mūsų politika susiduria su daugeliu iššūkių, siekiant pagerinti vėžių sergančių moterų gyvenimą. Viskas prasideda nuo prevencijos ir taip pat Europos lygių. Čia turime pirmiausia pagalvoti apie patikrų kokybę. Ji turi būti harmonizuojama visoje Europoje. Ankstyva patikra rizikos grupėse gali sumažinti pacientų skaičių gana žymiai. Gyvenimo kokybę taip pat veikia bet koks vėžys. Todėl moteris susiduria su depresija, baimėmis, nerimu, apetito praradimu, nemiga ir kartais net praranda norą gyventi. O e, Vėžio gydimas taip pat gali nulemti ankstyvą menopauzę, o jaunoms moterims tai reiškia, kad e, jos negalės galbūt susilaukti vaikų iš vis. Transforming Breast Cancer Together iniciatyva yra labai sveikintina. Šis požiūris yra mm, visos ES lygis E, kur keičiamasi nuomonėmis ir ieškoma sprendimų, kaip pagerinti e, vėžio pacienčių gyvenimą. Taip pat vėžio diagnozė neigiamai paveikia moterų profesinį gyvenimą, todėl jos dažnai pasitraukia ilgam iš darbo, jį praranda kartais. Net išgyjusios po vėžio jos jaučia neigiamas pasiekmes. Aš esu už tai, kad e, būtų taikoma teisės būti pamirštam iniciatyva. Ir taip pat reikia, kad būtų numatytos tinkamos draudimo politik, draudimo tinkami polisai, kad, kad nebūtų įtraukiama į draudimo polisą ši rizika. Jie jau buvai susirgęs. Taip pat reikia kreipti daugiau dėmesio į prevenciją ir vėžio pacientų gydimą. Taigi aš esu už tai, kad būtų patvirtinta Euro, į ateitį žvelgianti Europos lygio vėžio politiką. Dėkuoju dabar ponė Valina. Dėkuoju pirmininkė, aš manau, kad mes 21 amžiuje e, negalime leisti, kad komerciniai farmacijos įmonių interesai ES būtų aukščiau negu viešų institucijų interesai, negu kad piliečių sveikata. E, kaip girdėjome iš ombudsmenės ir iš kitų e, labai e, dažnai e, susitikimai tarp komisijos atstovų ir lobistų nėra viešai skelbiami. Dažnai dėl, taip pat žinome, kad atsiranda įvairiausių problemų pavyzdžiui, dėl krūties implantų, skandalas toks kilo Prancūzijoje, bet e, daugybę jau metų visuomenė kėlė susirūpinimą ir praėjo labai daug laiko, kol tas skandalas iškilo paviršiuje. Peticijų komitete vėl kalbėsime apie šį klausimą. Tas pats atsitinka su gydimu nuo vėžio. Reikia užtikrinti universalę sveikatos apsaugą ir viešasias paslaugas sąlygos visiems. Taip pat reikia atsižvelgti į lyčių specifiką. Reikia, kad komisija skatintų e, gerosios praktikos mainus gydant tokias lygas, kaip pavyzdžiui krūties vėžys. Taip pat valstybės, kurios taiko viešosios sveikatos priemonės, turi holistiškai žiūrėti į tuos dalykus. Ne tik reikia pakankamai gerai finansuoti, E, sveikatos apsaugos sistemas užtikrinti prieinamumą. Taip pat reikia e, e, įvertinti, kaip tam tikri produktai veikia, pavyzdžiui, moterų sveikatą ir reikia numatyti galimybės iš struktūrinių fondų finansuoti tam tikras priemonės, kitas lėšas numatyti, kad būtų galima specializuotus medicinos centrus e, kurti ir apmokyti personalą dirbantį šioje srityje. Dėkoju dabar ponė Rivazy, bet atrodo, kad jos nėra. Tuomet kita pagal sąrašą ponė Kozlovska Rajevič. Minute, Viena minutė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, garbus ponai, civilizacijos lygos dabar susijusios ir su aplinka, su užterštu vandeniu, oru, e, dirbožėmiu. Todėl atsiranda naujų lygų atmainų. Labai svarbu kovoti su naujai atsirandančiamis lygomis ir tai yra mūsų visos civilizacijos iššūkis. Labai gerai, kad atsirado ši rezoliucija, apie kurią šiandien kalbame. Labai gerai, kad joje kalbama apie labai konkrečius metodus, kaip gydyti naujai diagnozuotas lygas. Taip pat iš komisijos girdėjau, kad šioje Rezoliucija rekomenduojama e, strategija, europinė strategija jau įgyvendinama. Tai ir yra svarbu. Mums reikalingas e, bendras požiūris, bendras įgyvendinimas siekiant, kad bet kuri moteris, nepriklausomai nuo to, kur ji gyvena, ar rytų, ar pietų Europoje, e, galėtų naudotis tomis pačiamis teisėmis susirgusi vėžiniu susirgimu. Viš... Labai ačiū, ponė Višnevska, vieną minutę. E, Pone pirmininkė, garbus ponai, kas trečia europietė. E, savo gyvenime susirga vėžiu, o kasmet e, maždaug milijonas trys šimtai žmonių miršta nuo vėžio. Pačios pagrindinės vėžio e, atmainos tai yra krūties, gimdos ir gimdos kaklelio vėžys. Krūties vėžys yra mm, e, dažniausias vėžinis susirgymas e, tarp moterų. Aš pritariu, kad ES kovodama su vėžiniais susirgymais ieškotų bendro požiūrio. Deja, yra e, skirtumo, kaip skirtingose valstybėse narėse diagnozuojamas ir gydomas uh, stebimas vėžinis susirgymas. Ypač dideli skirtumai tarp rytų ir pietų Europos. Turime ieškoti būdų, kaip sumažinti šiuos skirtumus. Turime propaguoti sveiką gyvensenos būdą. Turime stengtis, kad pagaliau moksliniai tyrimai užtikrintų pakankamai ankstyvą diagnozę. Minute, Toliau, ponia Šoidro, vieną minutę. Dėkuoju. Dėkuoju, ponios ir ponai. Statistiniai duomenys aiškus. Vėžys yra žudikas. ES 26 procentai mirčių yra nuo vėžio. ES suvokė, kokį didžiulį potencialą turi valstybių narių bendarbiavimas. Dėl to atsirado visai iniciatyvų. Norėčiau padėkoti komisijos nariui, kuris išvardino tas iniciatyvas. Jis labai pademonstravo asmeninį stiprų ryštą, atsidavimą. Tai rodo, kad jis supranta savo darbą, kad jis e, dirba moterų vyrų labui. E, dažniausia vėžio forma yra e, krūties vėžys 13,4 procentai visų vėžių, tarp visų vėžio rušių yra krūties vėžys. Reikia skatinti sveiką mytybą, sveiką gyvenimo būdą, diagnozavimą, e, gerą patikrą. Ir e, reikia tikėtis, kad sveikatos programa padės pagerinti e, padėtį dabar Zamit Damek. pirmininkė. Kaip girdėjome diskusijų pradžioje, e, šis klausimas nepaprastai rimtas. E, mūsų šimtmečio e, rykštė Maltoje 2000 žmonių kasmet susirga vėžių, miršta 900 žmonių iš 2350 e, krūties vėžio atvejų užfiksuojama. E, išgyvenimo norma labai aukšta, 78 procentai, tai daugiau negu ES vidurkis ir tai rodo, kad labai e, svarbus yra, svarbi patikra yra tikrinimas. Ir e, reikia, kad Europos Sąjungoje e, būtų tai plačiau taikoma, taip pat, kad žmonės būtų skatinami, e, būtų skatinami tikrintis. Reikia prisiminti, kad mes išklausėme nevyriausybinių organizacijų, kurios lankėsi parlamente, išklausėme jų nuomonės. Mums reikia pakankamai gero finansavimo visoms programoms reikia taip pat užtikrinti geresnį gyvenimo kokybę ir geresnį e, maistą, mytybą. Septyni kolegos noriu pasisakyti, nes šis klausimas yra labai e, aktualus, e, svarbus, suteiksiu žodį visiems. Pone Zaborska pirmoji. Dėkoju, pirmininkė. Kaip ir ponia Ajuto, aš manau, kad kovojant su vėžiu dar labai daug ką reikia nuveikti ES. Turime užtikrinti, kad ankstyvoji e, patikra, veiksmingas gydimas ir mokslinės informacijos sklaida, taip pat informacija apie sveiką gyvenseną gali prisidėti prie vėžio prevencijos ir kad tai taps ES standartų, kad visos valstybės narės laikysis tų principų. Ir uh, kad uh, taip pat bus teikiama uh, parama šeimoms, kurios e, kenčia, kurių nariai kenčia nuo vėžio. Bet matome, kad dabar dar situacija nėra tokia, skirtumai yra tarp valstybių narių, pavyzdžiui, Rytų Europoje yra vienokia padėtis. E, ir labai daug moterų e, susirga kiaušidžių vėžių, kitomis vėžio formomis. Tai yra uh, labai e, liūdna. Aš pritarsiu rezoliucijos projektui ir pakeitimus, kuriuos pateikė mano kolegė Petir. Was... Vasario ketvirtą minėjome pasaulinę vėžio dieną ir turėjome galimybę visi par, pademonstruoti savo paramą viežio aukoms ir jų šeimoms. Būdama Europos parlamento nare, jaučiuosi esanti atsakinga atkreipti dėmesį į tas rytis, kur ES gali veikti geriau, užkirzdama kelią viežiui ir padėdama jo aukoms. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad moteris kenčia nuo su pramonė susijusių lygų, galima, kuriam galima užkirsti užkirsti kelią. Valymo ir grožio paslaugų srityse moteris ypač susiduria su karcinogeniniais cheminėmis medžiagomis. E, šios kasdieną naudojamos priemonės didina vė, susirgti vėžių riziką. Taigi turime pagalvoti, ką galima padaryti, užkirsti kelią vėžio formoms susijusioms su darbo vieta. Reikia užtikrinti, kad būtų darbo vietoje tinkama apsauga nuo tų karcinogeninių medžiagų. Moteris neturėtų rizikuoti susirgti vėžių vien dėl to, kad dirba atitinkamą darbą. Dėkuoju dabar ponas Mrajas. Marijas. Ačiū pirmininkė. Vėžys yra e, paplitusi lyga tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų. 26 procentai mirčių įvyksta dėl vėžio. Mm, kaip darosi akivaizdu iš šios dienos diskusijų bei tyrimų rezultatų, matome, kad mm, moterų dažniausias vėžys yra krūties ir gimdos kaklelio vėžys. Žinoma, Mes, aišku, galime e, užsimti prevenciją ir iš tikrųjų tai turėtume e, kreipti daugiau dėmesio, turėtume kreipti dėmesį į moterų patikrą, prieigą prie nemokamos ar pigios sveikatos apsaugos. Ir kitas žingsnis būtų psichologinė pagalba kadangi medicininės intervencijos, kurios yra atliekamos ypač kalbant apie krūties, krūties vėžio gydimą, padeda moteriams išgyventi, bet joms paskui reikia psichologinės pagalbos. E, ačiū, pirmininkė. Vėžys yra tokia lyga, kuri nesirenga, nesirenka ir gali ištikti bet kokią moterį Europoje. Ir tiek fizinės, tiek psichologinės vėžio pasiekmes yra didžiulės. Dauguma moterų, mūsų šeimos narių taip pat nusipelno mūsų paramos. Vėžius sergančios moteris turi gauti visuotinę nemokamą prieigą prie sveikatos apsaugos e, paslaugų. Ir mano šalyje 40 tūkstančių žmonių išėjo į demonstracijas, reikalaudami nemokamos sveikatos apsaugos, taip pat gydimo ir rehabilitacijos, taip pat paremant iš Europos fondų. Ankstyva vėžio diagnozė yra labai svarbi, pavyzdžiui, mamografija čia yra labai svarbi, taip pat mm, ŽPV diagnostika ankstyva, kadangi e, Šis virusas infekuoja gimdos kaklelį ir gali turėti rimtų pasiekmių. Toliau ponas Polčiak. Dėkuoju pirmininkė. Už suteiktą žodį norėčiau taip pat prisiminti, ką pasakė komisijos narys. Mes kalbame apie rezervą kurį turi, ir išteklius, kurį turi ES prevencija, gyvenimo būdas, Mm, pagalba nukentėjusioms šeimoms. Aš noriu papasakoti e, vieną pavyzdį iš Čekijos. Liucija Pitela buvo diagnozuota 28 metų, e, e, jai buvo diagnozuotas gimdos kaklelio vėžys ir ji tapo tikrai didvirę, nes ji drąsiai kalbėjo apie šią lygą. Jie visiems sakė, nebūkite kvailiai, eikite ir pasitikrinkite. Jie motivavo tūkstančius moterų, kad jos rinktųsi prevenciją ir tikrintųsi prevenciškai. Tai nėra sisteminis sprendimas, bet tai gali priminti moterims, kad reikia tikrintis. Ir tokia, toks būtų Čekijos Respublikos pavyzdys. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju pirmininkė. Moterys e, gyvena ilgiau, bet praščiau vis dažniau moterys negali naudotis nemokamą sveikatos apsaugą. Kas aštunta moteris ES mirs nuo vėžio. Ir e, tarp 50 ir 69 metų tik e, labai nedaug moterų yra patikrinamos e, prevencinės patikros būdų. E, susirgusios moteris kenčia nuo fizinių, psichologinių pasiekmių. Reikia, kad ES atsižvelgtų į lyties aspektą, spręsdama e, sveikatos problemas ir reikia integruotos strategijos visose valstybės narėse, reikia mokslinio tyrimų, reikia e, patikros prevencinės gydymo ir taip pat paramos e, po gydymo. Dabar ponia Šuica. Prevažna je ova tema i žao mi je što raspravljamo u kasne Labai svarbia tema šiandien kalbame ir labai gaila, kad jai numatytas laikas yra toks vėlyvas. Vėžiniai susirgymai tapo epidemija tiek pasaulyje, tiek ES. Girdėjome e, skirtingus statistinius duomenis, kurie tik patvirtina, kad ta epidemija yra opi. Parlamente ir mūsų frakcijoje e, pono Peterle iniciatyva buvo pradėta renkti šį, šią rezoliuciją ir ponas komisijos narys taip pat kalbėjo apie labai svarbius žingsnius. Manau, kad turime sutelkti pajėgas kovodami prieš vėžinius susirgymus ES mastu. Ne visi žmonės e, turi tas pačias galimybes. Kalbu apie rytų ir vidurio Europoje gyvenančius žmonės. Ir turime kalbėti apie gydimą, apie diagnostiką, apie vaistus, kuriuos kai, kurių kai kurie net neįperka. Ačiū dabar komisijos nariui, suteiksiu žodį. Ačiū. Pone pirmininkė, garbus nariai, su didžiausiu susidomėjimu klausiausi diskusijų, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymus. Kai kas kalbėjo apie mm, diagnostiką, apie medicinos priemonės, dabar mes turime e, naują direktyvą, e, mes e, vertiname sveikatą, turime daug inovacijų šioje srityje, todėl galime žengti pirmin. Turime e, pasitelkti tarptautinį e, požiūrį. Yra daug e, karcinogenų ir turime rūpintis, kad darbo vietos saugumas būtų užtikrintas. Kova prieš tabaką, įvairios patikros, sekimo sistemos turėtų būti įdėktos. E, turime saugiai naudoti pesticidus. Ir tiesą pasakius, per šios keturis su pusę metų mes daug ką nuveikėme e, vėžinių susirgymų prevencijos rytyje. E, sutelkėme paėgas ir žinoma, reikalingas finansavimas e, kovojant prieš vėžinius susirgymus. Tačiau 2,8 e, milijardai eurų nuo 2007 metų jau skirta iš ES biudžeto vėžinių susirgymų prevencijai. Taigi mes tikrai judame pirmin. 40 milijonų eurų yra skirti per e, šiuos keletą metų konkrečiai kovai prieš e, krūties e, vėžio susirgymus ir lydimo susirgymus. Taip pat turiu pranešti Jums, kad yra priimtos ir rekomendacijos, kuriamis remiantis galime sugurti saugią sistemą, uh, Taip pat siekiama sukurti bendrą e, sveikatos paslaugų sistemą e, skirtą konkrečiai vėžiniams pacientams. Taigi mes e, neturime kalbėti tik apie išgyvenimą, turime užtikrinti, kad įtrauktis, integracija, grįžimas pasveikusiams moteriams būtų vienodai užtikrinamas visur. Taip pat labai svarbu kelti tokius klausimus ir vyriausybėms, ir taryboms. Tikriausiai prisiminsite, kad 1980 metais vėžiniai susirgymai buvo pasiekę savo piką, o dabar laikas e, pasitelkus valią e, žengti pirmien ir turime drąsinti ir savo vyriausybės imtis konkrečių žingsnių šioje srityje. Ačiū komisijos nariai, baigiame diskusijas šią temą, sulaukime pasiūlymą dėl rezoliucijos, balsuosime dėl jos rytoj. Have... Dabar E, prasidės bendros diskusijos, e, tegul pasikeičia komisijos nariai, o paskui pristatysiu klausimus. Dėkoju. E, bendros diskusijos susijusios su LGBTI asmenų teisėmis, klausimai, kuriuos atsakoma žodžiu, klausimai tarybai ir komisijai apie interseksualių asmenų teisės. Piliečių laisvų teisingumo ir vidaus reikalų komitetas pateikė klausimą, taip pat turime uh, E, klausimą apie LGBTI e, veiksmus e, iki 23 metų ir įvairios frakcijos pateikė šį klausimą. Dabar pradėsime diskusijas ir suteiksiu žodį vienam iš autorių, ponui Moraiš. Prašom, jums penkias minutės. Dėkoju pirmininkė komisijos narė, kolegos Kalbėsime apie e, diskriminaciją LGBTI asmenų atžvilgių. E, šis klausimas labai vėlai svarstomas. Žinau, kad kolegoms, daugeliu kolegų šis klausimas yra aktualus ir norėčiau padėkoti LGBTI intergrupiai, kuri užtikrino, kad tas klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę. Norėčiau taip pat paminėti vieną aspektą konkretų, kovojant su diskriminacija LGBT asmenų. E, reikia pasakyti, kad pirmą kartą e, svarstomas vienas aspektas. Europos tarybos parlamentinėje asamblėje jungtinėse tautose buvo svarstomas šį klausimas, bet pirmą kartą e, bus kalbama apie intersectionalumą E, interseksualių asmenų ir LGBTI asmenų diskriminavimo klausimai svarstami yra Europos parlamente. Tai labai svarbu. Dabar e, klausimas, į kurį atsakoma žodžiu rezoliucija, kurią parengė komitetas mūsų. E, nedažnai svarstome šį temą, bet ji nepaprastai svarbi. Kodėl? Jeigu mes. E, bandysime e, vertybės ES, e, vertinti ES pagal tai, kaip elgiamasi su įvairiomis grupėmis, e, pažeidžiamomis grupėmis, tai Žinome, kad ES labai dažnai interseksualus asmenys jaučiasi diskriminuojami. Daug yra smurto prieš jūs interseksualių asmenų e, kūno integralumas labai dažnai nukenčia e, bandoma, e, dažnai atliekamos chirurginės intervencijos, kurios tarsi normalizuoja uh, tuos asmenys 21 e, valstybėje narėje atliekamos tokios e, operacijos naujagims. Taip pat dažnai tie žmonės yra stigmatizuojami, diskriminuojami darbo vietoje, yra persekiojami e, ir taip pat e, negali naudotis sveikatos apsaugos paslaugomis, teisinių yra problemų dėl jų tapatybės. Ir e, diskriminavimas vyksta dėl tam tikrų e, lytinių charakteristikų interseksualių asmenų. Mes raginame tarybą ir komisiją e, atsisakyti patologizavimo e, tokių asmenų ir nebereikalauti normalizavimo, taip vadinamo, per chirurginės operacijas. Kai kuriuose valstybėse narėse yra pažangos, bet pernelyg dar daugelį didelėme skaičiuje valstybių narių e, tęsiasi diskriminacija. E, Ir reikia taip pat nešališkos psichologinės, socialinės e, paramos, e, reikia e, spręsti klausimus susijusius su gimimo liudymu, išdavimais ir lyties įrašymu. Mes uh, keliame labai svarbius klausimus komisijai. Šiandieną praėjo beveik dešimt metų nuo pirmųjų žingsnių ir žinau, kad komisijos nariai labai ryštingai e, dirba, tą sakė į mūsų Libę komitete, bet neturime horizontalių e, veiksmų plano kol kas spręsti šiems problemus. Ir klausimas yra toks, ką mes galime kad neturime horizontalios direktyvos antidiskriminavimo, ką galime daryti, kad jie atsirastų. Uh, Kitas dalykas, galvant apie interseksualius asmenis, ką žinome, kad lytinė tapatybė siema yra su diskriminavimu, persekiojimu. Ir e, e, dažnai e, e nepripažįstamos medicinių požiūrių tam tikros charakteristikos ir tai E, yra tam tikri kiti reikalavimai e, registruojant dėl to tie žmonės kenčia nuo diskriminacijos ir persekiojimo. Reikia, kad žmonės galėtų mylėti savo kūną tokį, su kuriuo yra gimę. Aš noriu pasakyti, kad jeigu mes norime tvirtinti vertybės visoje Europos Sąjungoje, e, reikia gerbti tas vertybės, reikia galvoti apie pažeidžiamiausius visuomenės narius, reikia kovoti su diskriminacija, reikia nebijoti pasipriešinti tokiam diskriminavimui. Ir dėl šios priežasties aš labai e, e, džiaugiuosi, kad mes e, ir pateikėme tokį klausimą, kurį bus atsakyta šiandieną žodžiu. Dėkoju, dabar žodį suteikti, suteiksiu poniai Kuratsa Bild. 3,5 minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisarė Jūrova, bendrautoriai. LGBTI, e, ką reiškia I? Tai reiškia interseksualus žmonės, o ne ideologija. Mes e, po šią nežinome raidę slepiasi žmonės, kurie kenčia nuo pat vaikystės diskriminaciją ir smurtą. Džiaugiuosi būdama PP e autorė rengiant pirmą kartą tokią rezoliuciją apie interseksualius žmonės. Vaikai patiria medicininį gydimą ir chirurgiją, nepritardami tam. Tai pakenkia jų sveikatai ir reprodukciniams teisėms. Pagalvokite, kas jei tai būtų jūsų vaikas. Pone pirmininkė, abiejose Atlanto pusėse dabar žmogaus teisų darbo tvarkiai yra užsipuolama. Seksistinė, homofobinė retorika tampa įprastų dalykų. Ir LGBTI bendruomenė užsipuldinėja ekstremalus dešinieji, diskriminacija dėl lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės modernioje visuomenėje neturi turėti vietos ir sutinku su Claude Moraes. Kolega e, antidiskriminacinė direktyva, kurio šešėlinė pranešė esu, aš turėtų pajudėti iš mirties taško, kurio įstrigo taryboje. Per nelik dažnai LGBTI žmonės patiria patyčias, priekabiavimą, neapykantą, homeopofobiją, stigmatizaciją, stereotipus mokykloje ir internete. ES privalo uh, pasisakyti už atvirą visuomenę ir rodyti pavyzdį visame pasaulyje, uh, kaip reikia gerbti žmogaus teisės, kaip toleru, užtikrinti toleranciją ir įvairovę. Teisės aktai, numatantis prieigą prie teisingumo, yra būtini, bet vien jų nepakaks, reikia suvienyti pajėgas ir pakeisti tą retoriką ir požiūrį. Be bendros rezoliucijos dar turėtume užtikrinti LGBTI mm, e, veiksmų planą, kuris kaip tik dabar baigsis, užtikrinti naują planą. Ir todėl kreipiuosi į komisiją, kad ji patvirtintų aiškę strategiją ir veiksmų planą, užtikrinant, kad mes e, apginsime LGBTI žmonės Europoje ir už jos ribų. Ir reikia pripažinti, kad jų teisės taip pat yra žmogaus teisės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Thank you, madam. Dėkoju. Dabar dviems minutės žodis e, poniai Bjork. LGBTI e, žmonės e, kenčia nuo diskriminacijos, neapykantos nusikaltimų, grasinimų. LGBTI žmonių šeimos nepripažįstamos, translyčiai, interseksualų žmonės patiria taip pat e, inva, medicinės intervencijas, taip pat yra žalojami jų kūnai, net jie yra uždaromi į nelaisvę 2019 metais. Aišku, buvo tam tikra pažanga padaryta, bet kitose šalise situacija tik blogėja. Žmonės e, e, yra užsipuldinėjami. Tada LGBT žmonės pradeda galvoti, kad jie yra kažkokie nenormalūs ir nenorimi. Mes turime dirbti, kaip kad dirba ir kitos organizacijos, siekti geresnės ateities, būti solidarus su e, kitokiais žmonėmis. Turime pademonstruoti humanizmą, e, paremti juos per politinius veiksmus taip pat. Politikai net negali susitarti dėl kažkokių mažų nuolaidų, kad viską užrašytų juodu ant balto čia kalbu apie Orbaną ir kitus, mes norime, kad e, mūsų pozicija būtų aiški, kad būtų priimta išsami LGBTI teisų strategija, nukreipta prieš diskriminaciją, kad būtų priimti atitinkami teisės aktai, turime e, kovoti su nepykantos nusikaltimais, turime paremti LGBTI vaikus visoje Europoje ir taip pat vaivorykščių šeimas mes tikrai neišnyksime. Aš po gegužės rinkimų ketinu čia grįžti ir tada reikės imtis politinių veiksmų. Mes turime eiti pirmin, kadangi mūsų, mūsų e, kūnai, mūsų reikalavimai ir, sveika, ir svajonės e, yra realios. Turime sulaužyti tas senamadiškas idėjas. Žmonių kūnai skirtingi ir Pripažinkime tai. Dėkoju dabar ponas Vijoti dviems minutėms. Ačiū. Pone komisijos narė, pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į faktą, kad šie abu darbo tvarkės klausimai, kuriuos šiandien aptarėme dar šioje kadencijoje, E, tarsi parodi, parodo daugelio kolegų darbo rezultatus e, ginant LGBTI asmenų teisės. Tai man leidžia jaustis e, pasididžiavimą Komisijos 19-24 metų darbo programoje skiriama dėmesys šiam klausimui. Yra numatyta sustiprinti lesbiečių, gėjų, transseksualų, e, tarp, e, interseksualių žmonių teisų apsaugą. Tačiau ta apsauga nėra vienoda visoje Europos Sąjungoje, nėra saugoma asmens lyties e, tapatybė. Kartais būtina e, atlikti sterilizavimo operaciją, kad vienas ar kitas asmuo turėtų teisę prašyti keisti lytį e, interseksual, interseksualūs vaikai kartais priverstinai normalizuojami kabutėse. Todėl mums reikalingos e, naujos inovatyvios priemonės būtina patvirtinti ir įgyvendinti pagrindinių teisių hartiją, kad ši hartija neprarastų savo um, patikimumo, būtina visas pilietes ir piliečius e, tinkamai apsaugoti. Tačiau dešimtmetį esame įstrigę tame pačiame taške ir nesuteikime pakankamos apsaugos